Ne. Dėl pirmo ir antro pakeitimo. Tačiau mes pritarėme pono mm, Gozės pasiūlymui. Tačiam pasiūlymui. Beans, Filip Lambert. Žaliųjų frakcijos vardu Filip Lambert.